Labas rytas. Sveiki, kolegos, susirinkę į pirmąjį 2018 posėdį. Tikiuosi, kad jūsų kalėdų atostogos e, praėjo gerai ir kad e, sėkmingai toliau dirbsime komitete šiais metais. Pirmasis darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Jei niekas neturi jokių pastabų, laikysime ją patvirtintą. Neturiu E, kaip pirmininkas, jokių pranešimų jums. Ir iš karto trečiasis punktas. Posėdžių protokolų vykusio spalio 2, spalio 90, spalio 19, spalio 23 bei lakušio 6 tvirtinimas. Jei niekas nepatiks jokių pastabų iki posėdžio pabaigos, tie protokolai bus laikomi patvirtintais. Ir dabar balsavimas. Manau, kad mums prireiks bent valandos visiems balsavimams. Pirmasis punktas, dėl kurio balsuosime makro, dėl, dėl tolesnės makrofinansinės paramos Gruzijai, pranešėjas yra ponas Mamikins. Ar norite ką nors pasakyti? Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už gerą bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad tie mūsų darbo rezultatai bus įvertinti teigiamai. Pirmininkas, ačiū. Ar kas nors turi kokių e, komentarų? Jei ne, tuomet pradėkime balsavimą. Ir Balsuojame dėl viso pakeitimo rinkinio blok, bloko, kas už, prieš, susilaikę. Atmesti. Dabar pirmasis žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. 38 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 39 už, prieš susilaikė atmestas. 40 už, prieš susilaikė atmestas. 41 už, prieš susilaikė atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 49 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 48. Tikriname, kaip balsavome. Tuomet balsavimas prasideda. Balsavimas atmestas, pakeitimas atmestas 19 už, 31 prieš. 50 už, prieš susilaikė atmestas. 51 už, prieš susilaikė atmestas. 52 už, prieš susilaikė atmestas. 54 už, prieš susilaikė atmestas. 55 už, prieš susilaikė atmestas. 56 už, prieš susilaikė atmestas. 57 už, prieš susilaikė atmestas. 60 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 61 už, prieš susilaikė atmestas. 62 už, prieš susilaikę. Patikriname, kai balsavimas 22, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 13 pakeitimas. Už, prieš susilaikė atmestas. 15 už, prieš susilaikė atmestas. 18 už prieš susilaikė atmestas, 19 už prieš susilaikė atmestas, 22 už prieš susilaikė atmestas. Antrasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 29 už prieš susilaikė atmestas, 30 už prieš susilaikė atmestas, 36 už prieš susilaikė atmestas. Ir dabar galutinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 48 balsavus už, 3 prieš. Toliau penktasis darbo tvarkės punktas balsuojama dėl busimos DFP, parlamento pozicijos dėl DFP po 2020-ųjų. Pranešėjas ponas Panzerė. Ponas ponė Panzerė, ar norite ką nors pasakyti? Jei ne, pradedame balsuoti. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikę atmestas. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 24. Atskiromis dalimis. Dėl pirmosios C dalies už, prieš susilaikę atmestą. Antroji dalis už, prieš susilaikę atmestą. Trečias kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 27 už, prieš susilaikę atmestas. 28 už, prieš susilaikę atmestas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. Pirmas žodinis pakeitimas. Vardinių balsavimų turime balsuoti. Prašau balsuoti. Dar du kolegos nebalsuoja, mm, visi balsuoja, balsavimas baigtas, atmestas. 51 e, balsavus prieš, 3 už. Nepatvirtinta, todėl dabar antrasis žodinis pakeitimas, dėl kurio taip pat balsuojame vardiniu balsavimu. Balsuoti baigiame. <clears throat> Atmestas. Trečias vardinis pakeitimas, taip pat vardinis, vardinių balsavimų, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas pritarta. Toliau penktasis kompromisas, kas už? kas prieš susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Devintas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaikė. Tikrinkime, kaip balsavome dėl vienuoliktojo kompromiso. Prašau balsuoti. Atmesta vieno balso persvara. 11 kompromisas atmestas, todėl balsuojame dėl 47-ojo. Kas už, prieš susilaikė pritarta. Tikrinti norite? Gerai, tikriname 47-ąjį pakeitimą. Prašau balsuoti. Jis atkrenta? Klausia pirmininkas. 47 atkrenta, nes šeštąjį kompromisą patvirtinome. Todėl dabar balsuojame dėl 51 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Jis buvo atmestas. Todėl dabar 63. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname, kai balsavome dėl 63. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dabar elektroninis balsavimas galutinis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau šeštasis darbo tvarkės punktas. 39 už, 9 e, prieš 8 susilaikė. Toks galutinio balsavimo rezultatas. Dabar šeštasis punktas. 2016 biudžeto vykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas Europos išorės veiksmų tarnyba. Pranešėjas ponas Prėda. Jis beros yra posėdėje. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Jei ne, e, bals, pername prie balsavimo. Thank you. <clears throat> Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikę. Tikriname, kai balsavome. Prašau balsuoti. <clears throat> Balsavimas baigtas. Pritarta 28 už, 24 prieš balsavus. Antras už, prieš, susilaikė atmestas. Trečias už, prieš, susilaikė atmestas. Ketvirtas už, prieš, susilaikė atmestas. Penktas už, prieš, susilaikė atmestas. Šeštas už, prieš, susilaikė atmestas. Septintas už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntas už, prieš, susilaikė atmestas. Devintasis atskiromis dalimis. Jis atkrenta, nes pritarėme. Ne, aštuntajam pakeitimui nepritarta. Devintasis. Dėl pirmos dalies, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Tuomet 11 už prieš susilaikė atmestas. 12 už prieš susilaikė atmestas. 13 už prieš susilaikė atmestas. 14 atskiromis dalimis dėl pirmosios dalies kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už prieš susilaikė pritarta. 15 už prieš susilaikė atmesta. 16 už prieš susilaikė pritarta, 17 už prieš susilaikė pritarta, 18 už prieš susilaikė pritarta, 19 už prieš susilaikė pritarta, 20 už prieš susilaikė atmestas. Dabar galutinis elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Prašau balsuoti. <clears throat> Balsavimas baigtas. Pritarta 49 balsavus už, 6 prieš. Toliau septintasis punktas. 2016 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas komisija, vėl čia pranešėjas ponas Preda. Matau, kad ponas Panseri nori pasisakyti, prašom. Volevo solo proporre un emendamento orale. A... Norėjau pasiūlyti pakeitimą žodžiu. 17 pakeitimui, kurį pateikė ponas Solė. Nežinau, ar apie tai dabar reikia kalbėti, bet jeigu norite, galiu tai padaryti. Ar pristatyti, kai prieisime prie 17 pakeitimo, tai yra dalies išbraukimas. Pirmininkas, gal kai prieisime prie 17 pakeitimo, tuomet. Ar daugiau bus komentarų? Jeigu ne, pradedame balsavimą. Pirmasis už, prieš susilaiko atmestas, antras už, prieš susilaiko atmestas, trečias už, prieš susi... susilaiko. Patikrinkime balsavimą dėl trečiojo. Baigiame. Patvirtintas. Ketvirtas už, prieš susilaiko atmestas. Penktas už, prieš susilaiko atmestas. Šeštas už, prieš susilaiko patvirtintas. Septintasis su pirmoji žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko patvirtintas. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dvyliktas už, prieš susilaiko patvirtintas. 13 už, prieš susilaiko atmestas. 14 už, prieš susilaiko atmestas. Antras kompromisas už, prieš susil... susilaiko patvirtintas. Toliau 16 už, prieš susilaiko patvirtintas. 17 dabar, ponia Kanceri, prašau. norėjau išbraukti antrąją šio pakeitimo dalį. Palikti nuo nuogastavimų išraiškos ir išbraukti nuo žodžių lauk tikimas iš komisijos iki žodžio Izraelis. Ar aišku? Tai yra pono Panseri prašymas. Kas prieštarauja? Matau, kad keturi kolegos atsistojo. Taigi atmestas jūsų prašymas, ponia Panseri. Dabar balsuojame dėl pakeitimo, kaip jis pateiktas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 21 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Galutinis balsavimas dėl nuomonės projektos pakeitimais, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta 20, 50 už, 3 prieš. Toliau aštuntas klausimas. Bendro tarnybų darbinio dokumento lyčių lygybė ir moterų įgalimas keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant išorės sakinius santykius 16-20 metais įgyvendinimas. Pranešėja Beatriz Becerė Besterekė. Ar jie čia yra? Ne. Ar kas nors nori pasisakyti? Pane Bestrečia, ar norite kalbėti? Taip, ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems šėliams pranešėjams, už darbą su šio pranešimu. Buvo labai malonu dirbti. Ir mes tikrai norime pozityviai prisidėti prie šio bendro tikslo, tai yra pakeisti moterų ir mergaičių gyvenimus. Ačiū. Ačiū, ar dar kas nors nori kalbėti? Ne. Taigi vėl periname prie balsavimo. 15 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas, 17 už, prieš susilaiko patvirtintas, 1 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 2 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 22 už, prieš susilaiko patvirtintas, 3 už, prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Septintasis už, prieš susilaiko patvirtintas. Aštuntas už, prieš susilaiko patvirtintas. Devintas už, prieš susilaiko patvirtintas, 10 už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 49 pakeitimas už prieš susilaiko. Patikrinkime. 49 pakeitimas balsuojame. The vote is closed. Baigiame. Patvirtintas. 56 už prieš susilaiko patvirtintas, 57 už, prieš susilaiko patvirtintas, 59 už, prieš susilaiko patvirtintas, 61 dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko patvirtintas, antroji dalis už, prieš susilaiko. Patikrinime balsavimą dėl antrosios dalies. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 25 už, 23 prieš. 11 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečiasis pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penktas už, prieš susilaiko patvirtintas. Septintas už, prieš susilaiko patvirtintas. Aštuntas už, prieš susilaiko patvirtintas. 12 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Pirmasis kompromisas, e, pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dabar galutinis balsavimas dėl nuomonės projektos pakeitimais balsuojame. Baigiame patvirtinta 53 už, 5 prieš. Toliau, devintasis punktas Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas. Kiek girdėjau, buvo tam tikrų diskusijų dėl to. Pirmiausia, žodį Kamčeris suteikti. Pana Jurek. Atsiprašau, kai dėl balsavimo norėjau pasakyti, kad dėl paskutinio pranešimo aš norėčiau prašyti atskiro atskiro balsavimo. Čia tiesiog oficialus pareiškimas, kad balsuosim atskirai. Ar galima grįžti dabar prie devintojo punkto? Pranešėjas yra ponas Pašku. Ar kas nors nori pakomentuoti? Pranešėjas ne. Kas? Ponas Kastaldo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau tiesiog pasakyti, kad pono Paškų prašymų e, įvairios frakcijos keitėsi e, nuomonėmis ir prašymas yra atidėti iki vakaro balsavimą, nes daugelis frakcijų supranta, kad nebuvo įmanoma susitarti kol kas, nes balsavimo sąrašas nebuvo baigtas renkti, galbūt reik, galima būtų atidėti balsavimą iki šios popietės ar atidėti iki vasario mėnesio galbūt. Thank you, Mr. Castaldo. Ačiū, ponia Kastaldo. Ar kas nors dar nori ką nors sakyti? Pana Valero. Norėjau pritarti ponui Kastaldo Neturėjome laiko tinkamai išanalizuoti visus pakeitimus ir reikia balsavimą atidėti. Geriausia būtų iki uh, vasario pradžios, o jeigu ne, tai iki šios popietės. Pane Valero, ponas Rodoš iš liberalų. Alde frakcija taip pat pritartų tokiam pasiūlymui. Gerai, ponas Danžo. Mes buvome pasirengę balsuoti šį ryt. Aš suprantu kolegų e, norą atstum, perkelti kelioms valandoms balsavimus ir nėra pakeitimų, kurie keltų e, diskusijas. Bet kokiu atveju, pirmoji vasario yra neįmanoma, Galbūt vėliausiai galima nukelti balsavimą iki vėliau šiandien, bet jeigu visos frakcijos tam pritars. Ponas Pašku. Nu, žinoma, aš sutinku, mes daug dirbame, kad pagal tilptume į grafiką. Aš suprantu, kad ši iniciatyva priklauso nuo to griežto grafiko. Manau, kad atidėjimas iki šios popietės nepakenks bendram grafiko įgyvenimui. Įtrė turės mūsų nuomonę laiku ir galės apsispręsti. Aš galiu tam pritarti. Vienintelė problema bus, kad jeigu tai darysime popietės pabaigoje, reikia apsispręsti ar dienos pabaigoje, ar anksčiau nes kai kurie kolegos galbūt nenumatė situacijos ir turi planų išvykti. Taigi čia reikia visiems sutarti. Trečią valandą, jeigu visi pritarė. Pirmininkas, kolegos, šiandien bus debriefingas apie AFETO misiją į Nigerį 14.30. Taigi aš siūlau balsuoti 14.30, o debriefingą surenkti iš karto po to. Manau, kad toks būtų geriausias sprendimas. 14.30 ar tinka visoms frakcijoms? Gerai, todėl devintas klausimas, jo balsavimas dėl jo atidamas iki 14.30. So we are through most of our votes. Baigiame šiandien daugumą balsavimų. Toliau ponas Nart, ar yra salėje? Gracias, senor prezidentė. No, not yet. Wait a moment. Dar ne, dar ne, palaukite. Kolegos, prašau išeiti iš posėdžio, jeigu jūsų nedomina kitas klausimas. Now. Dabar dešimtas klausimas. Rekomendacija tarybai, komisijai ir išorės veiksmų tarnybai. Didžiausių pajamų šaltinių naikinimas, terorizmo finansavimo nutraukimas. Pranešėjas yra Javier Nart. Esu informuotas, kad šešėlinių pranešėjų posėdis buvo produktyvus ir pasiektas sustarimas dėl kompromisinių pakeitimų. Pone Nartai, prašau. Bueno, es una recomendación. Teikiame labai svarbę rekomendaciją, labai svarbius pasiūlymus, nes kalba eina apie uh, konkretų vykstantį finan terorizmo finansavimą. Ir, e, pavyzdžiui, prisiminkime, kaip viskas vyko nuo um, išpolius prieš um, pasaulio, prieš prie, dvi, pastatus dvinius, kuomet e, buvo pasiltas makrofinansavimas, o paskui perta prie mikrofinansavimo prieš išpolius Nicoje ir kitur, bent jau iki šiol e, buvo pervedinėjimos lėšos, tačiau bankų e, lygmenių vykdoma kontrolė pasirodė bejėgė kovojant su džihadizmu. Todėl bandėme išsiaiškinti, e, kokias kontrolės priemonės pasitelkti, kad būtų galima valdyti tą situaciją, kuomet e, finansuojama nedidelėmis sumomis. Kalbame apie pagrindinių teisų apsaugą ir svarbiausia mūsų tiksla kovoti, išnaikinti šį reiškinį ir konstatuojame, kad e, kad, kad kai, kai kuriais veiksmais galima paskatinti islamofobiją. Tačiau atsižvelgdami į, į reikalų padėtį, konstatuojame, kad būtina sukurti platformą, kurioje žvalgybų tarnybos įvairių e, es valstybių narių galėtų konkrečioje patvirtintoje platformoje uh, keistis informacijoje. Informacija visų pirma dėl štiko, kad bet kokią kainą išvengtume naujo centro kur, įkūrimo, nes tai būtų visiškai nenaudinga ir antra, tai, tai nieko neduotų, kadangi žvalgybos tarnybos e, visada dirba tik tuo atveju ir pasti, tik tuo atveju keičiasi informacija, kai pasitikė. Todėl papildoma nauja organizacija būtų sunkiai su, sukuriama, būtų sunku ją sukurti. Antras dalykas, da, domėjomės, kaip užtikrinti tokių nedidelių mikrofinansavimo e, operacijų e, ko, ko, kontroliavimą, kaip už, tai užtikrinti. E, kalbu apie konkrečias sistemas veikiančias arabų šalyse ar, pavyzdžiui, Filipinuose. E, ir apie pervedimus, kurie vykdomi pasitelkiant kitas priemonės, kitas sistemas. Taip pat reikia mm, nepamiršti ir prievolės užtikrinti nediskriminaciją. Bet e, susidurėme su tam tikra bendruomonė, e, kuri veikia pagal kitokius principus ir metodus. Norime užtikrinti kontrolę tų operacijų, kurios vykdomos iš mums prieinamų sistemų. Taip pat vykdomi mokėjimai, e, mokėjimai vykti taip pat turi būti kontroliuojami, ar tai būtų mokėjimai iš įnamosios sąskaitos ar kitais būdais. Pavyzdžiui, anonimiškai galima e, pervesti pinigus iš vienos debito kortelės į kitą. Norime, kad būtų taikoma ta pati kontrolė, kaip ir e, kontroliuojant pinigų srautus vykdomus vieninga Europos valiuta. Uh, E, nepamiršti taip pat ir kulto institucijų, religinių institucijų, kurioms, kurios sulaukia e, e, įnašų. Nepamiršti ir bitkoinų, pervedimų bitkoinais. Ir todėl siūlome komisijai patvirtinti nuostatas, kurios yra praktinės ir gyvendinamos ir absoliučiai būtinos sulaukėme 280 pakeitimų šiam pranešimui. Tai atspindi, kad e, frakcijos tikrai e, domisi šią temą, ji yra aktuali ir pavyko e, didelę daugumą, dideliai daugumai pritarint susitarti dėl pagrindinių pasiūlymų frakcijos suvokia, kad tai yra svarbi tema e, ir visi veikia pragmatiškai, dirbdami, rengiant šiuos pasiūlymus ir tikrai džiaugiuosi tuo ir noriu padėkoti už tai. Thank you, Ačiū, ponė Nartai. Dabar pradedam diskusiją. EPP frakcijos vardu ponas Adaktusonas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pagirti pranešėją, poną Nartą, už tai, kad įvyko konstruktyvios dėrybos, už tai, kad jis įtraukė nemažai mums, EPP frakcijai, svarbių pakeitimų. Norėčiau paminėti keletą savo frakcijos prioritetų, dėl kurių dėrėjomės. Vienuoliktas kompromisas. Čia mm, norėjom pabrėžti, kad valstybės narės turėtų pakirsti e, terorizmo finansavimo šaltinius. Tai būtų svarbiausias prioritetas. Pritarėm pranešėjui dėl Europos kovos su terorizmu platformos ir kartu norėtume, kad būtų patikslinta, kad tokia kad tai ne, nereikštų kažkokios kitos naujos agentūros sukūrimą. Tryliktas kompromisas. Čia kalbama apie finansinę veiksmų e, grupę, jos vaidmen, vaidmuo apibrė, apibrėžiamas ir kalbama apie strategiją Kartu labai gerai, kad ES e, kovos su terorizmu koordinatorius e, turėtų vaidmenį e, kad vėlgi jisai prisidėtų prie tam tikrų asmenų veikiančių neskaidriai sąrašo. Apie tai kalbama 19 pakeitime. Jungtinių tautų saugumo taryba E, kreipiasi į pasaulio bendruomenę tam, kad būtų imtasi e, daugiau veiksmų sustabdant terorizmo finansavimą. 20 kompromise. 21 kompromisas. Čia nuomonės įsiskyrė dėl to, dėl, e, dėl pirminio teksto, kuriame minimos mečetės. Dauguma pasisakė už tai, kad žodis mečetės būtų išbrauktas E, iš teksto, bet aš turiu pasitarti su savo frakcija, nes mūsų frakcija pasisako už tai, kad ES valstybių tarnybos galėtų stebėti mečetės, kurios ypač finansuojamos e, terorizmo pinigais, kai yra įtarimas, jog tokiuose uh, mečetėse mm, skatinama, skatinama, skatinamos kurst, kurstomos įvairios mm, nuotaikos. Dar norėčiau pabrėžti, kaip svarbu, kad ES e, dėmesį sutelktų į prioritetinės rytis. Dėl to, dėl klausimo reikia daugiau ar mažiau e, bendradarbiavimo, tai čia ir abiejai, abiejai galima sakyti šitą klausimą. Tad kovoje su terorizmu ta kova, e, terorizmas, žinau, nepaiso valstybių sienų ir valstybės narės pačios gali e, tiesiog e, priimti sprendimus, ypač susijusius socialinę politiką. Tad iš tikrųjų reikia Europos požiūrio į E, iššūkius, e, kuriuos atremti reikia e, bendro sprendimų prieimimo ir, ir bendradarbiavimo. Tad šiame pranešime, šis pranešimas, ponė pirmininkė, su gera pusiausvyra, iš tikrųjų juo prisidedame prie platesnio e, kovos su terorizmu darbo ir aš plačiai pritariu šiam pranešimui. Ačiū, kolega. Adaktų senai dabar socialdemokratų frakcijos vardu, pone Mūdi. Ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už tokį konstruktyvų darbą. Iš tikrųjų, sutarta dėl ne vieno gero kompromiso turiu galvoje pakeitimus dėl e, finansinių veiksmų darbo grupės, kaip kiti kolegos jau minėjo, e, buvo paminėta naujos platformos e, sukūrimo idėja, tačiau tokia platforma atsiremtų į dabartines struktūras. Jomis bus pasinaudota, pripažįstant tą tokią specifinę problemą, apie kurią mes kalbame. Be to, gerai, kad pranešėjas kalba apie m, mm, problemos sprendimą veiksmingai. Ir e, jo ryštą e, dirbti su šešėliniais praneši, pranešėjais tam, kad būtų galima spręsti šią svarbiausią problemą. Bet kartu vėlgi, kad nebūtų kurstomos antiislamiškos, islamofobiškos nuostatos nuotaikos. Tad taip, e, kalbama apie mm, problemos sprendimą tiesiog prie šaltinio, tačiau nebūtinai e, antiislamistišką retoriką. Tad e, mes iš tikrųjų kartu atlikom gerą darbą ir tikiuosi, kad galutinis tekstas bus konstruktyvus, kad bus teikiami realistiški pasiūlymai dėl žvalgybinių duomenų, e, mainų ir dėl terorizmo finansavimo šaltinių sunaikinimo. Ačiū. EKR frakcijos vardu niekas nenori kalbėti. Alde ir Gue Sakurava. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti podui Nartui už tai, kad e, taip plačiai išsamei įvertinot padėtį. Iš tikrųjų, e, šį klausimą reikėtų nagrinėti įvairiausiais e, aspektais. Kalbėti mm, ir gilintis ne vien į vieną. Turėtume įvertinti nuodugniai įvertinti terorizmo finansavimą, šaltinius. Ir labai svarbu suvokti štai ką, kad dauguma teroro išpolių parodė ar rodo, kad teroristai e, turi, e, turi e, veiksmingų būdų, kaip kartu apeiti įvairias tarptautinės E, sistemas, jie turi daugiau žmonių, turi daugiau išteklių. Mes turėtume dirbti dviem lygiais. Politiniu lygiu turėtume įvertinti įvairias e, pasaulio e, valstybės, kurios susijusios su teroristinių organizacijų finansavimu. Yra tokių organizacijų ir su kai kuriom valstybėm mes jau palaikom ryšius dirbam. Uh, Tad iš tikrųjų kartu reikėtų nenuleisti akių nuo institucijų, kurios skatina, prisideda prie terorizmo finansavimo. Apie tai kalbėjo pranešėjas ponas Narta. Kartu labai svarbu e, užtikrinti svarbiausių teisių e, apsaugą ir duomens, asmens duomenų. E, apsaugą. Turėtume imtis e, iniciatyvų tam, kad būtų galima įvairiuose regionuose kovoti su e, nelegaliomis įvairiomis grupuotėmis. Kartu labai svarbu kovoti ir su korupcija. Ir e, korupcija irgi e, yra svarbus dalykas šiame kontekste. Be to, neturėtume pamiršti ir vadinamųjų mokesčių rojų, kur galima tiesiog paslėpti pinigus. Ačiū. Ačiū, ponė Sakurafa. Ar būtų daugiau norinčių kalbėti? Ponas Korvin Mikė. Labai ačiū. Pirmiausia, tokią pastabėlę turiu pasakyti. E, teroro e, mastai netokie jau milžiniški, nes nepamirškim septintojo dešimtmečio raudonųjų brigadų, kitų ten tų teroristų organizacijų, kurios veikia kur kas plačiau. Kita pastaba. Dabar, ponė Narta, jūs sakėt, čia ne visai supratau. Sakėt, kad um, pasaulio priekybos organizacijos tie bokš, mm, dangoraižiai dviniai, mm, dviniai buvo sunaikinti pasitelkus mikrofinansavimą, bet, uh, bet iš tikrųjų visa ta operacija labai daug kainavo. Ir kartu kalbam apie kitus teroro išpolius, uh, kur e, užteko vieno žmogaus ir ten pusės litro benzino, kad e, nežinau, ar aš supratau jūsų mintį, ar čia kažkas prasprūdo per vertimo koridorius. Daugiau niekas nenori kalbėti, ponė Nartai galit komentuoti. Aš sakiau, kad pasaulio priekybos e, e, pastatų e, bombardavimas vyko pasitelkus makrofinansavimo, o išpoliai Nicoje bei kitur buvo per mikrofinansavimą. Galbūt vertimas buvo neteisingai suprastas ar netikslus. Kalbėtas pertraukė ir sako, kad tikriausiai dėl vertimo. Ir E, kalbant apie terorizmo intensyvumą, lygin, prisimenant e, Raudonųjų brigadų laikus, galiu tik pasidžiaugti Lenkijos vardu, kad Lenkija nežino tų atvejų, kurias žino Ispanija, kur žuvo daugybė žmonių, kalbame anegdotiškai beveik. Bet iš tikrųjų džiaugiuosi tuo, kad svarsančią nepaprastai opę temą, mąstydamas apie tai pats suvokiau, kad, kad, kad tai labai sudėtinga tema, nes kalba eina apie bendrą požiūrį apie e, grupuotės, kurių ideologija labai skirtinga, tačiau jos dirba panašiais metodais remdamosi. Būtent todėl pavyko sustarti dėl kompromisų, kur, kur, kuriems pritarė visos frakcijos nuo GUE iki EPP. Noriu padėkoti visiems, taip pat ir socialistams ir kitiems, kurie, dirb, kurie pasisakė, kurie dirbo konstruktyviai ir pademonstravo pamatinį supratimą, kokią problemą svarstome. Ir tikrai to bendro požiūrio dėka pavyko pavyko pasiekti susitarimo. Ačiū. Thank you, Mr. Nart. Ačiū, ponia Nartai. Ir periname prie kito darbo tvarkės punkto dabar 11. Rekomendacijų tarybai, komisijai bei EIVT dėl dėrybų dėl ES ir Azerbaidžiano visapusiško susitarimo. pirmasis pranešimo projekto svarstymas, kurį rengė ponė Nikolai iš Alde frakcijos, e, apima mūsų rekomendacijas komisijai, tarybai ir EIVT dėl to, kaip turėtų vykti dėrybos dėl mano jau minėto susitarimo. Paprastai šis komitetas patikė rekomendacijas darybininkams, ko komitetas tikisi galutinėje susitarimo versijoje siekiant užtikrinti, kad parlamento teikimo procedūra po to vyktų sklandžiai, jeigu prieš tai atsižvelgiama į mūsų nuomonę. Norėčiau priminti tarybai, kad mes dar nesulaukėme daugybės dokumentų e, susijusių su šiomis darybomis, kurias, su kuriais susipažinti turime teisę. Tikiuosi, kad netrukus tas klausimas bus išspręstas. Ar kas nors yra čia tarybos vardu? Jeigu taryba girdi, mes apie tai tarybai jau keletą kartų priminėme ir dar kartą ir ateityje priminsime. Siūlau pirmiausia suteikti žodį poniai Nikolai, prašau. Ačiū, pirmininkė. nusinčiau e, elektroninę žinę jums ir sekretoriatui, prašydama atidėti pirmąjį keitimąsi nuomonėmis dėl šio pranešimo. Turiu savo sumetimų taip reaguoti. Aš suprantu, kad tarybai reikia iškių rekomendacijų dėl dėrybų. Šis rytis. Ir šis pasaulio regionas yra sudėtingas Žinau, kad vyksta dėrybos, tačiau nėra skaidrumo, ne viskas aišku. Ir nežinau, kas tiksliai vyksta. Įvyko keturi politinių diskusijų raundai, šeši sektorinių diskusijų ir du dėrybų dėl prekybos raundai. Be abejo, svarstami opus klausimai susijęs su įstatymo viršenybė, žmogaus teisėmis gegužės mėnesį e, delegacija lankėsi Baku, e, turėjo galimybę sustikti su vietos pareigūnais ir e, vietoje gauti visos informacijos. Aš tikiuosi, kad taryba tuos dokumentus mums pateiks. Bendrais brožiais mes galime pateikti rekomendacijų. Uh, Tačiau norėčiau, kad tos rekomendacijos nebūtų grinas formalumas. Ypač dėl to, kad nežinome darbų tvarkaraščio, kada tikėtis to susitarimo. Žinau, kad dėrybose iškilo sunkumų. Dėl to prašau komisijos išnagrinėti mano, atsižvelgti mano prašymą ir pakeisti šio pranešimo nagrinėjimo e, tvarkaraštį. Ačiū, ponė Nikolai. Jūs prašėte pakeisti darbų, dar, darbų tvarkaraštį, ką mano politinių frakcijų atstovai apie tai. Pone Mamykins. Norėčiau e, pritarti pranešėjos pozicijai Visų pirma, dėl štai ko. Žinome, kaip pavyko vizitas į Bakų, kuriame dalyvavo ir AFET komiteto nariai. Azerbaidžiane yra pažangos, tuo galėjome įsitikinti. Ir manau, kad šiais metais, kuomet Azerbaidžianas pažymės šimtasias savo metinės, politinių požiūrių svarbu kad, kad šie procesai toliau vyktų. Ir palaikau ponios Nikolai išsakytą poziciją. Ačiū, ponia Mamikins. Pone Štetina. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, visų pirma, noriu pasakyti, kad žinau, jog geri ES ir Azerbaidžiano santykiai būtų naudingi abiems pusėms. Tačiau nemanau, kad dabar yra tinkamas laikas atidėlioti šio pranešimo svarstymą, nes žmogus teisų pažydinėjimai Azerbaidžiane toliau vyksta. ES turėtų skatinti, skleisti savo vertybės, e, nes žmogaus teisų padėtis ir žurnalistų situacija toje šalyje toliau blogėja. Aš esu nuolatinis EP e pranešėjas dėl Gruzijos. Ir noriu paminėti pono Afgan Muhtarli atvejį. E, tai pirmasis žurnalistas, kuris buvo pagroptas iš Gruzijos ir Azerbaidžiane nuteistas šešiems metams kalėjimo. E, man tas atvejs tikrai rūpi ir norėčiau, kad jo pavardė būtų paminėta tame pranešime. Ačiū, ponė. Štetina dabar ponė Ana Fotyga. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti pranešėjos prašymui ir paaiškinsiu, kodėl. Visų pirma, dėl to, kad mes visada atsižvelgiame į pranešėjų pageidavimus ir klausome jų nuomonės. Žinome, dirbame užsienio reikalų ir žmogaus teisų srityje ir visi turime savo nuomonę. Tačiau manau, kad tam tikrame etape turime parodyti pasitikėjimą pranešėjų ir pranešėją rengiančią pranešimą ir ponia Nikolai yra patyrusi parlamento narė žinau, kaip ji dirba ir aš mm, būčiau linkusi pritarti jos prašymui. Antra, padėtis Azerbaidžiane yra opi ir sudėtinga. Buvo pasirodė pozityvių pareiškimų, pasisakymų iš Azerių vyriausybės, Azerių vyriausybės rengiantis paminėti šalies šimtasias metinės ir apie tai, kokie konkretūs žingsniai e, daromi, kad pagerėtų žmogaus teisų gynėjų padėtis. Manau, kad būtų visai logiška šiek tiek palūkėti ir palaukti rezultatų. Norėčiau, kad, kad jie būtų. Yra dar viena priežastis dėl istorinių sumetimų Mes, Lenkai, taip pat pažymėsime šimtasias nepriklausomybės atgavimo metinės. Azerbaidžianas e, šiuose istoriniuose įvykiuose mums buvo labai svarbus. Azerbaidžiniečiai buvo svarbus ir dėl to aš palaikau šį prašymą. Ačiū, ponia Fotyga. Toliau Alde frakcijos vardu net trys kalbėtojai. Kučiuk, Grigulė ir Vaigl. Kas norėtų pradėti? vienas argumentas e, paremant e, Nikolai prašymą. Kitas e, PCC komiteto susitarimas vyks Baku 2018 gegužę. Manau, tai būtų gera proga prezidentui Sadžat Karimui pristatyti savo indėlį ir aš norėčiau palaikyti ponios Nikolai prašymą atidėti šio pranešimo projekto svarstymą. Ačiū. Pone Grigulė. Kolegos. Pasinaudosiu galimybę kalbėti gimtają kalbą. Visapusiškai palaikau ponios Fotygos poziciją. Tikrai turėtume parodyti daugiau pagarbos pranešėjai. Šis pranešimas dar nepasiekė to etapo, kuomet reiktų kažką skubiai nuspręsti. Nebūtina e, jį svarstyti skubotai. Aš palaikau pranešėją, manau, kad prašymas atidėti yra pagristas ir yra nemažai dalykų, kuriuos dar būtų galima įtraukti į pranešimą. Pavyzdžiui, pranešime nėra nuorodų į Europos parlamento darbą, kuris priemė net keletą dokumentų praeitie šią temą minime kitų institucijų patvirtintus dokumentus ir pamirštame savo pačių darbą ir indėlį. Paraginčiau šį komitetą vienodai traktuoti visas to regiono respublikas. Norėčiau paminėti Gruziją. Ir manau, kad šiuo atveju elgesys kiek kitoks, pavyzdžiui, jeigu lyginsime Azerbaidžianą ir Armeniją. Elgesys Azerbaidžiano atžvilgių yra kitoks. Jeigu svarstytume padėti Armenijoje, mūsų elgesys požiūris būtų kitoks. Aš palaikau prašymą atidėti pranešimo svarstymą. Manau, kad jis turėtų mm, būti dėtas tol, kol delegacija sugrįž iš Bakų. Ačiū, toliau Ivo Vaigu. Ačiū, pirmininkė. Tikriausiai jau visi argumentai paminėti, e, paremant pranešėjos prašymą. Svarbu atsižvelgti ir tai, kad turi prasidėti dėryb, kad, kad sprendimas padėti dėrybą su Azerbaidžianu dėl visapusiško sutarties e, tą sprendimą lydėjo įvairiausios kontroversijos. Todėl manau, kad labai svarbu tinkamai pasirenkti šiam susitarimui ir atsižvelgti į visas problemas, e, su kuriomis buvome susidūrę. AFED delegacija e, lankėsi Bakų ir Jerevane. Šiame pranešimo projekte nepakankamai akcentuojamas Kalnų Karabacho klausimas, o tai yra viena e, svarbiausių regiono problemų Azerbaidžiano ir Armenijos santykiuose. Nenutrūksta diskusijos dėl to, kaip, šias, problem, kaip šią problemą galima būtų išspręsti. Mes turėtume jas paremti, bet turėtume ir parodyti daugiau iniciatyvos. Dabar tokia galimybė yra, turime laiko turime ir galimybę sumažinti spaudimą azerbaidžianiečių vyriausybei, kalbu apie e, elgesi su žmogaus teisų gynėjais, žiniasklaidos atstovais, bet manau, kad reikia viską, visus klausimus svarsyti iš eilės ir siekti konstruktyvaus dialogo su šia šalimi, kurio mums reikia. The... Dabar žodis ketvirtajam pasisakymui Aldė frakcijos vardu iš eilės. Jis tikrai išdės savo nuomonę, ponas Užtrevičius. Ačiū pirmkė, mes nerasime didelę frakciją, bet svarbi frakcija ir naudojamės kiekvieną progą išreikšti savo nuomonę. Ir šiuo klausimu taip pat. Yra dvi svarbiausios priežastys, kurios paskatina mane pasisakyti. Jūs pirminkė sakėte, kad nėra geros komunikacijos tarp tarybos ir mūsų komiteto. Tai yra svarbi priežastis priminti tarybai apie jų prievalę mums teikti svarbiausius dokumentus apie darybas. Turime būti tinkamai informuoti, kad galėtume parengti aiškę nuomonę prieš balsavimą. Antra, Azerbaidžanas yra viena iš rytų partnerystės šalių. Jis derasi dėl visapusiško sustarimo su mumis vidutinio laikotarpio ir ilgesnio laikotarpio laik... prasme. Kai kurie dalykai einasi gerai, kai kurie ne. Aš nusivyliau pamatęs sausio 12 dienos ataskaitą apie privartinį žurnalisto pagrobimą Afganį Muhtarlį kuris buvo nuteistas šešeriems metams kalėjimo. Iš tikrųjų, netokių žinių laukiame iš Baku. Deja, sulaukėme būtent tokių žinių. Kolegos, aš norėčiau pasveikinti Azerbaidžianą su šimtosiamis metinėmis, bet blogiausia, kas gali Azerbaidžiane atsitikti, tai kad jie tą šimtmečio jubiliejų pasitiks E, įkalindami šimtai žurnalistą ar ką nors kitą. Tai yra pats blogiausias e, sutapimas, koks gali atsitikti Azerbaidžiano atveju. Aš matau, kad daug ką galime tekste pataisyti, turime dar turėti laiko, aš tikiuosi, kad mūsų nuomonė bus subalansuota ir kalbės už e, santykių plėtojimą, bet turime būti principingi ir netilėti tokiais klausimais, kurie mums nepatinka. Azerbaidžiane. Todėl turime priimti gerą, protingą sprendimą šiuo atveju, kad tekste atsispindėtų visi dalykai, kurių mums, mums reikia ir kad gautume dar informacijos iš tarybos. Ačiū. Ačiū. Dar vienas kalbėtojas sąraše, ponas Lopes. Ponas Mezerič taip pat. Pirmiausia, ponas Lopes, po to ponas Mezerič. Uh, Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasisakyti ir išreikšti mūsų frakcijos poziciją, nes esu šešėlinės pranešėjas šiuo, dėl šio pranešimo. Visų pirma, noriu paaiškinti, patikslinti tai, kad mūsų frakcija prieš siūlymą atidėti šio pranešimo svarstymą. Nemanome, kad tai būtų tinkamas sprendimas, nei kad tai būtų naudinga santykiams su Azerbaidžianu. Ir taip pat manome, kad visas komitetas turi priimti sprendimą ir norėjau paaiškinti, kodėl, kodėl iš esmės tokia yra mūsų pozicija, kodėl mes jos priėmėme kaip frakcija. Visų pirma, dėl pasiūlytos tolesnės svarstymo tvarkos. Susirenkame čia ir nieko prieš tai negavę jokios informacijos. Jokių oficialių pranešimų apie pranešėjos ketinimą atidėti pranešimo svarstymą. Uh, Taip pat prieš posėdį nebuvo mums pristatyti ir motyvai, dėl kurių, kurių pagrindų siūloma atmes, atidėti pranešimo svarstymą. Antra, dėl kai kurių asmeninių priežasčių mūsų pozicija yra tokia. Jeigu pranešimo svarstymą atidedame, tai ką svarstysime, neturėsime priemonių uh, prarandame priemonės, kurias turi parlamentas daryti įtaką susitarimui, kurį mums galiausiai teks e, tvirtinti. Mes ne tik atidėdami pranešimo svarstymą save apribojame, atsisakome priemonių, kurios turi parlamentas daryti įtaką susidarimams, kurios pasirašo Europos Sąjunga. Tai atvirai pasakius yra sunkiai suprantama. Trečia. Ne tik atsisakome tokiu būdu turimos priemonės, atidėdami pranešimo svarstymą pasijusime, na, negalėsime duoti, teikti pritarimo galutiniam susitarimui ir negalėsime atsižvelgti į naujus faktus, kurie galbūt e, privers parlamentą pakeisti nuomonę. Šiuo konkrečiu atveju siūloma keisti tvarkaraštį, darbo tvarkę, atidėti e, svarstymą, tačiau turi būti kažkokių faktų, naujų faktų, kurių pagrindų ta nuomonė keičiama. Tačiau kokių naujų pamatinių faktų, argumentų faktų yra, kurių pagrindų e, būtų galima teikti, kad šio pranešimo svarstymo atidedamas. Tokių nežinome, nematome. E, buvo padėtis opi, sudėtinga pastarosius kelis metus žinome, E, taip pat turime nepamiršti šio regiono e, strateginės svarbos parlament ES, žinome, kokie konfliktai ten yra, kad yra žmogaus teisų problemų šalia. Tačiau tai yra padėtis, kuri nesikeitė pasarosius kelis metus. Nėra jokių naujienų, e, kurių, kurios mus verstų, leistų, kurios mus leistų sakyti štai, dėl šios žinios atidedame. Ir parlament tas neturi kitų priemonių daryti įtaką, jis tik teikia pritarimą šitokio pranešimo pagrindu. Thank you, Mr. Ačiū, ponia Lopes. Toliau dar pasakyti norėjo ponas Mezeričio, po to ponas Nart. Tomašai, prašau. Ačiū pirmininkė. Kaip šiandien pranešėjas šio klausimu, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už tekstą, kuris mano nuomonė, mūsų nuomonė yra labai geras pradžiai. Tekstas tinkamas naudoti, galima jį paversti gerų pranešimų. Kai dėl procedūrinio aspekto, tai čia klausimas dėl parlamento procedūros, bet ir tarpinės politikos klausimas, kaip jį norime spręsti. Aš matau priežasčių atidėti balsavimą po potencialių delegacijos darybų Baku, tai prasminga, bet e, manyčiau, mes manytume, kad aptarti dokumentą ir pakeitimus prieš tą posėdį galėtų sustiprinti delegacijos pozicijas prieš vykstantį Baku. Tiesą sakant, jeigu mes formaliai tinkamai negalėsime išsakyti, kokių lūkesčių turime, dėl įvykių nėra priežasčių atidėti. Vienintelė priežastis būtų, jeigu galėtume išsakyti, ko mes tikimės. Todėl aš siūlyčiau tinkamai aptarti šį klausimą prieš delegaciją įvyksta, bet atidėti balsavimą. Žinoma, vienas iš seniausių konfliktų regione ir Eurazijos kontekste, tiesą sakant, nebus išspręstas iki to laiko. Nepaisant to, mes galėtume bent jau pareikšti, ką mes laikytume potencialių kelių gerinant situaciją ir galime čia pasiūlyti daug dalykų. Ačiū. Thank you. Ačiū, ponas Nart. Azerbaidžianas susiduria su vidinėmis ir išorinėmis problemomis. Vidinės tai e, laisvių stygius ir teisminių laisvių neužtikrinimas, o išorės problema Kalnų Karabachas. Ten yra, ten yra bandymai visiškai e, aklai kažką spręsti. Žl žlugusio uh, visiškai va vadovo režimas, prilyginčiau tą situaciją padėčiai Libijai. Tačiau taikos planas nepasiteisina ir panašios problemos ir su Netanjahu vyriausybė bei su Saudžių vyriausybė, kuomet bandoma kažką įteisinti, kam nepritarė e, tarptautinė bendruomenė. Madrido susitarimai, Minsko susitarimai būtų problemos sprendimas, tačiau to nesuvokiame. Kai kalbame apie Azerbaidžiano ir Gruzijos nepriklausomybę, Osetijos ir Kalnų Karabaho asamblėjos nenorėjo integruotis į, tapti Gruzijos Azerbaidžiano dalimi. Todėl, jei pagal Madrido ir Minsko susitarimus akcentuojame, kad visų pirma teritorinis vientisumas ir galimybė priimti sprendimą, apsispręsti, tai kokia bus vietos gyventojų valia, kokį sprendimą jie pris, pasirinks. Neįmanoma suderinti e, visiškai priešingų dalykų, beprotybės ir nekaltybės siekio. Ir čia sprendžiame keletą e, problemų, kurios yra neišsprendžiamos, nes Kalnų Karabacho problema yra ne Osetijos problema. Čia kelias mus veda link Krymo. E, armėnų bendruomenės spaudimo rezultatas tai, kad buvo e, pripažinta precedentas, kuris tapo precedentu Rusijai ir e, rem, remiant Armeniją, iš tikrųjų remiame Rusijos karinės bazės Kaukaze. Ir jeigu toliau išliksime akli ir nesuvoksime, nesugebėsime suvokti, kas vyksta, kokie reiškiniai ten vyksta, kas, yra, kas yra Kalnų Karabache, Osetijoje, Kryme. Tai vyksta ten tas pats, tik tai skiriasi vietovės. Okay. I think we've heard Gerai, manau, kad išklausome abiejų pusių argumentus. Akivaizdu, kad nuomonės skiriasi, ką daryti su šiuo dokumentu ir jo grafiku. Manau, kad visi sutiksime, kad nebus šiandien pranešimo projekto pirmojo svarstymo. Tai yra akivaizdu. Liberalai teikia prašymą pranešė, taip pat prašo atidėti pranešimo svarstymą. Ponas Mamikins pasisakė taip pat už, e, ponas Lopės ir jo frakcija prieš atidėjimą, EPP, ponas Štetina prieš ir žalieji, ponas Mezerič prieš atidėjimą. O EKR vardu pane Fatiga pasakė už. Aš siūlyčiau aptarti šį klausimą išplėstinėme valdybos posėdėje su politinių frakcijų atstovais, nes aš manau, kad turime atsižvelgti į įvairius abiejų pusių išdėstytus argumentus, ypač dėl to, kad turėtume pasistengti pranešėjus ir jų pranešimus traktuoti vienodai. Tačiau nemanau, kad bus gerai. Jeigu elgsimės kitaip, pabandykime rasti padorų sprendimą per kitą išplėsnio buros posėdį. Kada bus tas posėdis? Išplėsnės biuro posėdis yra 25 vasario, bet galima panaudoti raštišką procedūrą. Apgalvokime tai. Kaip sakiau, išgirdau keletą gerų argumentų iš liberalų kolegų pusės, bet suprantu, kad dauguma bent jau APP ir socialistai pasako prieš atidėjimą. Apgalvokime dar šį klausimą. Pone Nikolai. Ačiū pirmininkė už šią poziciją. Aš noriu tiksliau šiek tiek pasakyti. Aš neprašau atidėti pranešimą. Aš prašau pagri, pakeisti grafiką. Nors pranešimas susijęs su rekomendacija tarybai, turime kalbėti konkrečiau ir rimčiau. Aš nekitinu elgtis formaliai, nes situacija yra iš tikrųjų jautri. Man tai yra patikimumo klausimas, ką aš noriu, kritikuoti Azerbaidžianą, darome tai, galime tai daryti ir galime toliau tai daryti. Bet yra žmonių, kurie yra vis dar kalėjime. Aš noriu iš Azerbaidžiano pusės išgirsti aiškę poziciją dėl žmogaus teisų, nes kitaip galime panaudoti geriausius žodžius apibūdinti situacijai, bet tai nieko nepakeis. O tai kelia abejonių dėl mūsų pozicijos, dėl mūsų patikimimo. Mes norėjome partnerystės sustikimo, tai turime būti partneriais. Dėl to aš neturiu jokios kitos slaptos darbo atvarkės, bet mūsų autoriteto, kaip ir Europos parlamento ir politikų vardan, turime kalbėti konkrečiau. Antra problema buvo išdėstyta kolegų. Mums reikia aiškaus bendradarbiavimo su taryba. Deja, to, to šiuo atveju nėra. Tikiuosi, kad mūsų rekomendacija parems darybos. Jeigu pateiksime tiesiog formalią rekomendaciją, darybos gali atspindėti tik tai tam tikrus interesus, ekonominius pavyzdžiui. Manau, atrodo, kad geriausias sprendimas yra parengti gerą pranešimą, kurį būtų galima panaudoti per dėrybas. Čia tik kalbame apie rekomendaciją, ne apie susitarimą. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Nikolai. Įdomu išgirsti, kad jūs prašote pakeisti grafiką, o ne atidėti. Man atrodo, bent jau panašus čia yra dalykai. Bet dabar žodis mūsų e, vyriausiam darybininkui, Luk 9. Ar jis yra, ar norite ką nors pasakyti, ką siūlytumėte, ar pakeisti grafiką ar ne? Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbimi Europos parlamento nariai. Man sunku pakeisti jūs priimant sprendimą. Mes esame pasirengę pateikti jums informaciją apie darybas, kaip ir anksčiau, ir toliau darysime. Bet kada, šiandien ar kitą progą. Bet aišku, kad ne man komentuoti jūsų komiteto darbo grafiką. Ačiū, pirmininkė. Kaip gaila, aš tik pabandžiau. Taigi, visi argumentai išsakyti aptarsime šį klausimą išplėstinėme valdybos posėdėje. Ačiū, pana Nikolaju, ačiū visiems už pasisakymus. Dabar mes e, pusvalandžių pasiengstumėme. Ar kas nors yra iš išorės veiksmų tarnybos jau salėje kalbėti apie rohinijų padėtį? Will... Išorės veiksmų tarnybos atstovai atvyks po 10 minučių, taigi pratesime posėdį be 20.11.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 Right, dear colleagues, we can continue. Brangus kolegos, galim dabar jau tęsti posėdį. Yra be 15 minučių 11 valanda. 12 darbo tarkės punktas. Pasikeisim nuomonėmis su Europos išorės veiksmų tarnybos atstovais apie padėtį rohinių padėtį Mianmare. Priminsiu, kad mūsų komitetas e, pasiūs savo tris narius, kurie kartu su žmogaus teisų pakomčišio delegacija mm, e, vyks į Bangladešą ir Mianmarą vasario 12-16 dienomis. Tai dabar liudininkai mm, apibūdina rohinių padėtį kaip desperatišką nuo 17 metų rūpjūčio mėnesio e, išpolių prieš rohinius dabar jau humanitariniams pagalbos organizacijoms Rakinės valstijoje mm, pasidarė sunkiau dirbti. Pagal jungtinių tautų duomenis daugiau kaip 600 tūkstančių rohinių mm, pabėgo į Bangladešą iš Mianmaro nuo praėjusių metų rūpjūtį ir jau dar yra 400 tūkstančių jau Bangladeše įvairiose stovyklose. Tad kalbam apie baisę humanitarinę krizę ir todėl reikia pasinaudoti visomis diplomatinėmis priemonėmis tam, kad būtų, būtų galima daryti spaudimą Mianmaro e, valdžios organams. Šiandien turim išorės veiksmų tarnybos atstovus, pona David Dalį. E, E, Pietričių Azijos padalinio vadovą, ponia Izabelė Delatr, padalinio vadovę, e, kuri irgi kūruoja regioninius e, klausimus Pietų Azijoje. Tad turbūt jūs pirmasis, ponia Deivik, dalį kalbėsit, o po to tada kalbės ponia Delatr. Uh, o po to tada kiti kolegos. Ir dar noriu tik tai priminti, kad kitą darbo tvarkės punktą aptarinėsim lygiai mm, pusę dvyliktus. Ačiū, ponė pirmininkė, man ir garbė, ir malonumas dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Pirmiausia, keletas bendrų dalykų. Kaip jūs žinote, ES politiškai mobilizuota ir teikia plačią humanitarinę pagalbą tam, kad būtų galima spręsti rohinios pabėgėlių krizės problemą. Tad kalbama apie tikrai didelę politinę, finansinę paramą tiek Bangladešui, tiek Mianmarui. Politinė parama Tai reiškiasi tuo, kad aukšto e, mūsų aukštojo lygio atstovė, e, tai yra e, lankėsi Bangladeše ir, ir Mianmare lapkričio mėnesį. Kart, ten buvo susitik, lapkričio mėnesį jis susitikinėjo su aukšto lygio atstovais ASEM ministrų E, sustikimo e, kontekste. Ir dabar labai gerai, kad nauja mūsų delegacija vyks į Mianmarą ir Bangladešą, kuri kartu apsilankys pabėgėlių stovykloje Koks Bazar. Labai svarbu e, dirbti tam, kad pabėgėliai būtų gražinami oriomis žmoniškomis sąlygomis pagal dvišalius Mianmaro uh, ir e, Bangladešo susitarimus ir kartu labai svarbu spręsti e, pabėgėlių tokius e, prie, priežastis. Dabar Bangladešas ir Mienmaras pasirašė susitarimą dėl perkeltų asmenų ir pabėgėlių gražinimo. Šitos susitarimas turi būti įgyvendintas ir ES turi stebėti, kaip įgyvendinamas tas susitarimas. Kartu tą turi daryti ir pasaulio bendruomenė. Labai svarbu, kad būtų laikomasi ir tarptautinių taisyklių. Jungtinių tautų aukščiausiasis pabėgėlių komisaras e, ir mūsų tarnyboms labai svarbus e, šis dalykas šalis, kaip jau sakiau, susitarė e, dėl to ir, ir yra tam tikrų įgyvendinimo problemų kartu e, kartu e, labai svarbu, kad būtų laikomasi tarptautinių standartų, kai gražinami pabėgėliai. Dabar kalbant apie Mianmarą. Tai ES ir toliau e, darys tarptautinį spaudimą, turiu galvoje Junktinių tautų saugumo tarybą, e, bendrąją e, generalinę asamblėją per jo struktūras ir kartu vėlgi palaikys ryšius su Mienmaru. Jungtinės tautos, tai jų faktų nustatymo misija E, buvo atlikta Mianmare praeisiais metais. Ir dabar e, pratesti šitos misijos įgaliojimai, dėl to sutarta buvo rudenį. Be to buvo priimta rezoliucija ir žmogaus teisų taryboje priimta kita rezoliucija Mm, gruodžio 5 dieną praėjusiu metu jai pritarė Europos Sąjunga. Dėl žmogaus teisų padėties, tai tiek jungtinių tautų tarnybos, tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek faktų nustatymo misijų atstovai nustatė rimtų žmogaus teisų pažeidimų ir todėl ES apgailestauja, kad Mianmaras netlieka rimtų tokių esminių tyrimų dėl tokių atvejų. Ir antra, Mianmaras nebendradarbiauja su faktų nustatymo misijomis. Ir kartu nutrūko bendradarbiavimas su Junktinių tautų specialia pranešėja ponia Ly, Mianmaro valdžios ir ponios Ly bendradarbiavimas. Labai gerai, kad e, dabar e, ketinama įgyvendinti rekomendacijas dėl rakinės e, valstijos. Ir geri buvo pranešimai, pareiškimai dėl tam tikrų pabėgėlių stovyklų panaikinimo rakinės valstijoje tačiau e, e, Mienmaro vyriausybė pati turėtų mm, sukurti veiksmų planus su konkrečiais e, prioritetais ir tokiu būdu tada tarptautinė parama galėtų būti veiksmingesnė. Dėl kartu labai svarbu sukurti tokį klimatą, kuriame būtų galima taikiai ir oriomis sąlygomis gražinti pabėgėlius iš Bangladešo. Dėl pagalbos per Ženevos konferenciją spalį, tai ES pažadėjo 30 milijonų e, eurų paramą. Ir palygint su. E, e, ir čia ES tai iš tikrųjų numato beveik pusę visos tarptautinės pagalbos. Be to, kalbama apie papildomą 30 milijonų pagalbos sumą tam, kad būtų galima padėti rohinių pabėgėliams Bangladeše. Ir čia kalbama apie 10 milijonų e, ir 5 milijonai e, skirta pabėgėlių registravimo programai įgyvendinta. Dabar visas ES finansavimas siekia 78 milijonus eurų. E, dabar 50 mm, milijonus e, bus numatoma ilgalaikiam požiūriui tvirtinti. Ir dabar įvertinami konkretūs poreikiai, e, tiesiog mastoma apie konkrečius projektus. Kalbant apie Mianmarą, tai mm, Mes e, šiaip jau ir palaikom mm, ambicingą programą. Komisija dabar e, siūlo paramą 220 milijonų, e, kurią bus galima įtvirtinti švietimo sistemą. Tad, ponė pirmininkė, tokie buvo mano įžanginiai žodžiai ir dabar mielai atsakysiu į komiteto narių klausimus. Nežinau, gal kolega galėtų mane papildyti apie Bangladešą. Kolegė. Ačiū. Ne tai, kad aš čia ką nors galėčiau pridurti. Tik tai dėl poreikių nustatymo misijos, tai ta misija tebe vyksta. Mes dabar e, vertinam, kaip galėsim padėti Bangladešui, kurio, kuris susiduria su e, pabėgėlius rautais E, kaip jau paminėta, Bangladešas su Mianmaru sudarė susitarimą dėl rohinių pabėgėlių gražinimo ir mes kitą vertus tikimės, kad kurį laiką rohinių pabėgėliai Bangladeše išliks, tad tai teks ir toliau tęsti ne vien humanitarinę paramą, bet ir vystomąją paramą Mes žinom, kad e, pabėgėlių srautai daro nemenka po, poveikį priimančiosios valstybės e, bendruomeniai. Buvo jau ten nusika, nusiskundimų, kad e, menkėja gyvenimo sąlygos. Todėl mes dedam pastangas padėti šaliai spręsti problemas. Dėl fizinių susitarimų. Tai mes tebesigilinam į tuos susitarimus, mastom, kaip jie būtų galimi įgyvendinti. Iš pradžių buvo tarsi sutarta, kad gražinimas prasidės e, sausio 23, jau šiandien iš tikrųjų, bet taip kol kas dar to nėra. Kita vertus, labai svarbu, kad tame procese dalyvautų ir jungtinių tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras, kad prižiūrėtų, jog laikomasi tam tikrų tarptautinių taisyklių, standartų. Mes turim kolegų dirbančių Bangladeše, mano paties, pačios e, vadovas e, teikia informacijos ir tikimės, kad pabėgėlių gražinimas bus atidžiai stebimas, ypač dalyvaujant jungtinių tautų vyriausiam pabėgėlių e, komisarui, bent jau iš Bangladešo pusės, bet kol kas nieko dar nesutarta su Mienmaru, bent jau bus stebima kad ypač žmonės šeimomis būtų gražinami ne prievarta savanoriškų e, būdų. Neklėja mūdį. Ačiū. Ir paprašė atsiprašyti jos vardu. Draugai su Nina ir kitais kolegais, kad užsienio reikalų ministrų taryboje nebuvo patvirtintos išvados dėl Mianmaro nuo spalio. Nežiūrint e, to, kad e, keli tautų e, aukšto rango pareigūnai konstatavo, kad ten vyksta genocidas ir pralų taryba e, nepriima sprendimo dėl tolesnių sankcijų atsakingiems už e, tai, kas ten vyksta, ypač kariškių atstovams. E, Taip pat repatri, repatriacijos susitarimo gyvendinimas atidėtas, kada jis bus pradėtas įgyvendinti, kaip išvengti persekiojimas. Gal galėtumėte e, pateikti naujausią informaciją apie tai, kada Mienmaro e, vyriausybė rengėsi pakeisti savo požiūrį dėl rohingijų sugražinimo ir dėl pabėgėlių stovyklose gyvenančių asmenų, nes ten gyvenantys žmonės. De, e, kai, kokia politika būtų paskatintų e, tinkamą elgesį su pabėgėliais ir e, kaip, kaip bus pasirūpinta, kad jiems būtų pasiūlytas būstas, kaip su švietimo iniciatyvomis rohingijų vaikams. Tai labai svarbu. Penkta. Ką darome ieškodami ilgalaikių sprendimų rohingiems, kurie nenori sugrįžti arba negali grįžti savo ankstesnės gyvenimas Jordanu ir Libanu. Taip pat, kokiu, kaip kas mąstoma apie tai, kad būtų užtikrinta galimybė pabėgėliams e, pas, užsitikrinti patiems finansų. Galiausiai, ar AFET arba DRUA e, komitetų, komitetai svarsto galimybę. Ačiū dar kartą. Ačiū, Klėja Mūdi. Toliau ponas Nartaldė frakcijos vardu. Tai, kas vyksta Mienmarai, budistų reputacija yra labai gera, kaip šviesios kultūros. Ir sunku įsivaizduoti, kad yra ir budistų, fundai, budistų reputacija yra labai gera, kaip šviesios kultūros. Ir sunku įsivaizduoti, kad yra ir budistų fund, valstybė palei Iravadi upę. Nuo 45 metų vykę karai šian valsinimas, kad, kad e, siekiu įkurti birmaniečių Birmą mūsų vietos. Ir kalbu apie tautybės apibriešti, kuri atmeta E, kitas kultūras, kitas religijas, prilyginti tik repatriacijos problemai. Na, rohingijų e, atstovai gyvens basas Mienmarui svarbi yra Kinija e, ir, ir jos požiūris, kalbant apie ES požiūrį, ką iš šalių e, kaiminystė Indonezijos, Bangladešo, e, reiškia, kad jie masto visada buvo remiamas, e, palaikomas. Tačiau ir taip pat metu turime suvokti, kad mes kaip ir negalime pasiūlyti jokio realistiško atsako į šią situaciją. Thank you, Javier Nart. Ačiū, Javier Nart. Toliau kitas žaliųjų. Ačiū visiems, kurie padarė e, pareiškimus. Aš turiu klausimą labiau nei pareiškimą. Mes palaikome Kofi Anano ataskaitą pagal, kur kalbama apie Rahinų valstijos atkūrimą ir ekonominės padėties joje gerinimą. Kofi Anano ataskaitoje nekalbama apie žmogaus teisų, kur kalbama apie Rahinų valstijos atkūrimą ir ekonominės padėties joje gerinimą. Kofi Anano ataskaitoje nekalbama apie žmogaus teisų. Atminėjote, kad, kad reikalinga nacionalinė misija, kuri e, pasidomėtų situaciją vietoje valstybės vadovė Aung San Suu Kyi teigia, kad ji nežino, kas vyksta. Ir ji priešinasi nepriklausomo tyrimo atlikti. Dabar jau e, kritikuojama yra Aung San Suu Kyi <clears throat> ir manome, kad ji arba jos vyriausybė neturėtų manyti, kad tie žmogaus teisų pažeidinėjimai, kurie privyksta etiniam valiumui, iš, vyks nebaudžiamai. <clears throat> šalie, kit, kitais šalies prezidentais. Kalba eina apie nebaudžiamumą. Manau, kad ES turi išsakyti aiškesnę poziciją Aung San Suu Kyi kai jis sako, kad jie nori ištirti, kas vyksta, arba pasiekti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybę, ji turi taip ir elgtis, nes ji priešinasi vizitui, galbūt įvyks, žinau, kad jūs atysite ir į Druą pakomitetį, ir vyks kitas. Už tai, kad, sutik, kad, kad turi, turiu galimybę čia kalbėti, kaip pasen delegacijos atstovas jūsų komitete, turiu porą trumpų klausimų išorės veiksmų tarybos. Bus numatytos kokios sankcijos, ar jokių sankcijų nenumatytos? numatyta prieš asmenys atsakingus už tų žmonių persekiojimą, ypač iš kariškių tarpo. Antras klausimas. E, pono Javier Narto pasisakymo tesinys dėl ekonominių sankcijų. Ar išorės veiksmų tarnyba davimą, kol nebus pradėti gyvendinti pasiekti. Ačiū Markui Tarabelai. Ir dar vienas kalbėtės norinčių pasisakyti mano sąraše, ponas Betinė. Sutinku su kai kuriais kolegų iškeltais klausimais. Svarstome politinį klausimą ir turime apsispręsti, kaip jį spręsime ateityje. Pavyzdžiui, Aung San Suu Kyi, kurį sprendžiame yra mm, etninės, konkrečios etninės grupės situacija, kuri yra atvirai užsipuolama, vykdamas, vykdama kar, karinė. Kalbėdami apie rohingijų padėtį, turime išnagrinėti visus aspektus. Ta situacija slepia nacionalizmą. Ir Birmos valstybės klausimas ir mūsų stebėjimo misija yra tikrai svarbus siūlymas. Kalba eina ne tik apie rohingius. Čin, Šanka, Čin ir kitos etninės e, grupės susidurėme su Birmos valstybė ir e, savotiška integracijos skatinimo idėja. Ir kalbame apie sprendimus, kurie nepasiteisino. Atsirado pabėgėlių piliečiniai Tailando. Todėl <clears throat> aš manau, kad turime žvelgti giliau, vertinti ne tik tuos faktus, kurie yra akivaizdus. E, grinėti dabartinę politinę padėtį. Manau svarbu, kad mūsų delegacija įsigilintų į gilesnius klausimus, svarstydame apie artimiausią laikotarpį. tarpį Ačiū, ponė Betini. Daugiau nėra norinčių pasisakyti. Kas pirmiausia norėtų atsakyti? Gal jūs, ponė Deivi? <clears throat> Much, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju nariams už jų komentarus ir klausimus. dėl ES ir užsienio reikalų tarybos pareiškimų. Žinoma, užsienio reikalų taryba e, tikrai užsima šio klausimu prieš kiekvieną tarybą. Turintai galvoje, e, Čia kyla įvairių klausimų, kuriuos išsakėte ir jūs dėl to, ką ES galėtų padaryti, e, svarstydama tikslinės sankcijas individams, ką būtų galima padaryti su esamu ginklų embargu ir taip toliau. Visi šie klausimai visada pakliūna į svarstymus užsienio reikalų taryboje ir taip minėjo problemos giluminės priežastis, istorija. Istorija yra svarbiaus realizmo signalais ir nereikia jų pamiršti, galvojant apie mūsų lūkesčius. Mes norėtume tokios situacijose, kad jeigu ES galėtų pakeisti situaciją, darydama uh, spaudimą Mianmaro vyriausybė ar kitiems. Bet žinoma, turint galvoje visas problemas, mes ir toliau e, keliame, norėtume, kad sukurtų, būtų skurta situacija, kad pabėgėliai galėtų saugiai grįžti į E, tarnybos įtraukimui ir mes e, bandome užtikrinti, kad gražinimas būtų savanoriškas ir kad žmonės atgyvenimas stovyklose e, buvo minimas ir sanitarinių priemonių trūkumas kelia kitų problemų. Mes ir bus vidutinio didumas rautas ar didelis rautas. Ta turėsime įvertinti, dirbdami su ir mielai padėsime jums pasirenkti tam vizitui, kaip tik galėsime. Bet ypač apie ką labai gerai viskas išdėsta Anano pranešime, taip pat mes nepamirštame to fakto, ja, bus svarbus mums. Mes taip pat E, labas ir vėlgi tai yra nauja galimybė perduoti mūsų politinį signalą, politinius signalus ir kelti. Pane Latra. Aš norėjau šiek tiek plačiau pakomentuoti Claire Modi klausimą. Mačiau, kad jį išėjo, bet norėjau tarti keletą žodžių. Jis sakė, kad kai šalis patiria pabėgėlius rautus, kaip pavyzdžiui Jordanija ar Libane, ten buvo panašus sustarimai pasirašyti. Dėl pirmojo klausimo. Po kelių mėnesių parlamente bus svarstoma vidutinė laiko tarpo peržiūra ir tikiuosi jūs ir toliau šias tokią idėją rems, nes jie turi paprašyti tokio sustarimo, o jų nuomonė šiuo metu yra yra tokia, kad e, rohindžiai netaip nelik toli siekiantis tikslas. Ačiū ponė Latra, ponė Dėlį, kolegos. Ar dar bus tolesnių klausimų ir komentarų iš jūsų pusės? Pratesti posėdį po penkerių minučių. Kol kas pertraukėlė. Ladies and gentlemen, dear colleague. Ponios ir ponai, brangus kolegos, tęsiam mūsų užsienio reikalų komiteto posėdį. Dabar prieėjom prie 13 darbo tarkės punkto. Pasikeitimas nuomonėmis su Irano Islamo konsultacinės asamblėjos e, užsienio politikos ir nacionalinio saugumo komiteto pirmininku. Brangus kolegos, Norėčiau padėkoti ponui Aladinui Boru Džerdi už tai, kad atvykot šiandien į mūsų komitetą. Pone Boru Džerdi, kaip e, Irano Islamo konsultacinės asamblėjos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, jūs tikrai turit informacijos apie dabartinę padėtį Irane, išsakyti e, požiūrį į regioninius poslinkius vystimasi e, ir kartu neramumus Irane ir tarti keletą žodžių apie bendrą išsamų veiksmų planą. Dabar dėl bendro išsamaus veiksmų plano. Tai ES toliau teikia paramą ir e, tikrai siekia, kad tas planas būtų e, iki galo įgyvendintas. Praėjusią savaitę per Strasbūro plenarinę sesiją mes jau apie tai kalbėjom. Aš klausiausi visų diskusijų ir kalbėjau įvairių frakcijų atstovų pasisakymų. Dabar nepaisant, kad mes es remiam uh, šito plano mm, įgyvendinimą, buvo išsakyta nemažai kartų kritikos, kad e, e, kritikos dėl būtent to, kad esą reikėtų nutraukti mm, paramą Irano režimui, e, be visa kita dėl žmogaus teisų. Žmogaus teisės yra mūsų ryšių svarbus aspektas. Ir e, turbūt e, mūsų komiteto nariai labai atidžiai stebėjo pastarasis demonstracijas ir mes e, smerkiam, smerkiam tiesiog smurtą per tas manifestacijas, kartu smerkiam politinių kalinių, politinių aktyvistų laikymą kalėjimuose. Ir galiausia, praėjusią savaitę Vokietijos, e, Vokietijos policija e, atliko kratą mm, prieš e, dešimt įtariamųjų, kurie esą palaiko ryšius su Irano tam tikromis struktūromis. ir dabar žiniasklaidoje buvo kalbama, esą, kad tie, tie, tie, kad tie šnipai esą šnipinėja mm, Izraelio mm, naudai. Tad visa šita situacija tikrai kelia nerimą. Tad dabar, e, kolegos, tikrai mes laukiam mm, e, išgirsti jūsų nuomonę. Mm, apie padėtį jūsų šalyje, apie jūsų vyriausybės regionės plėtros projektus ir norėtume išgirsti jūsų nuomonę visais tais klausimais. Pone pirmininkė, žodis jums. E, komiteto pirmininkas kalbės persų kalba ir kas e, nori klausytis vertimo, tai 20, per 25 kanalą. Labai ačiū, kad suteikėt man progą e, atvykti į jūsų parlamentą tokią svarbę progą. Aš jaučiuosi e, kaip e, ka, ka, už puikiai suorganizuotą posėdį mūsų viešnagę. Kartu ačiū už galimybę uh, mūsų valstybių atstovams e, kalbėti ir man tikrai didelė garbė situacija Irane kartu e, pakalbėti apie e, ryšius su ES. Pasižiūrėjus į tai, kaip vyko dėrybos dėl E, sustarimo branduoliniais klausimais, tai buvo tam tikrų stagnavimo laikotarpių. Mes, mes iš tikrųjų palaikom glaudžius, e, pirmiausia, ekonominius e, ryšius, kuriuos galima įvertinti milijonais dolerių. Bet tos sankcijos, kurias primetė Junktinės Amerikos valstijos, dėl to mes atsigrėžiam į Kinijos bendroves ir tuos ryšius vėlgi ekonominė prasme būtų galima įvertinti e, dešimtimis, dešimtimis tarimą branduoliniais klausimais. Tad mes kalbam apie šį susitarimą ir vadinamąjį bendrą išsamų veiksmų planą kaip to susitarimo dalį. Jį beje patvirtino Junktinių tautų e, saugumo taryba. Ir tai yra e, Respublikos ryšių kontekste. Mes siekiam glaudinti ryšius, turiu galvoje mm, parlamentų lygių, turiu galvoje įmonės, kaip elgesi ir ką kalba ponas Trumpas, ne vien, ne vien apie islamo, Irado islamo respubliką. Ponas Trumpas nesilaiko jokių tarpaties šalies juodųjų juodaodžių bendruomenę. Juodaodžiai, kurie prisidėjo prie jo šalies klėstėjimo, kūrimo, bet jie tiesiog susilaukė netinkamų e, žodinių išpolių dėlių e, buvo imtasi tiek per jungtinių tautų generalinę asamblėją, per kitus tarptautinius forumus. E, buvo grasinimų, esą e, JAV išstos iš susitarimo branduoliniais klausimais. Tad e, jis to ir jungtinių tautų atžvilgių, jungtinių tautų, kurios pritarė šiam susitarimui. Mes vis dėlto tikime bendradarbiavimu branduoliniais klausimais. Mes nenorėtume, kad Bet dabar matom, kad kitose pasaulio vietose atliekami branduoliniai mm, bandymai ir tokiu būdu pažeidžiamas mm, ne branduolinių ginklų neskatimo starties šeštasis straipsnis. Tiesiog aštuonerių metų e, karo, e, po kurio Mm, nugal nu, labai daug mūsų žmonių, dešimtis tūkstančių mūsų žmonių tebe kenčia po karo e, e, ir vėlgi matėm, mm, kokią patirtį sukūrėm, kaip brandolinės technologijos e, atsidūrė Sadamo Huseino rankose. baisių, baisių atvejų, kai buvo panaudotos raketos prieš um, vieną mokyklą mano paties gimtajame mieste, žuvo keletas mokinių. Tad įsivaizduokit, ką jūs darytumėt, jei istorinį vientisumą palaikyti, siekti e, stabilumo ir saugos, bet tai nereiškia, kad mes dabar ketinam primesti kitoms šalims savo politiką. Mes siekiam palaikyti gerus. Tai suprantama, mes turim turėti pajėgumus. E, Iranas kaip tik savo laiku turėjo sustiprinti branduolinius pajėgumus. Pateiksiu pavyzdį. Saudo Arabija jau trejus kenčia žmonės. Dešimtis tūkstančių žmonių kenčia nuo choleros, lėtinės choleros ir kitų lygų. Tūkstančiai vaikų, moterų. E, bet, e, iš tikrųjų mes neturėtume vien tik tai žongliruoti žodžiais, mes turėtume uh, E, imtis ir konkrečių veiksmų, bet ką, kaip reagavo jungtinių tautų saugumo taryba. Jemenas ten buvo pasmerktas, kentėjo. Tame kontekste Saudo Arabija davė kyšį Tad ar kas nors tame kontekste kalba apie moterų vaikų teisės, aš tokią padėtį teisinga, kas ne. Dėl mūsų ryšių su Sirija, tai čia galima kalbėti apie JAV, mm, JAV mm, tiesiog mm, apsirikimą pasiūsti į Siriją, kad jie nuverstų anometinį režimą. Ir tame konflikte nukentėjo dešimtys tūkstančių žmonių, prarado arba gyvybės, prarado namus, kilo pabėgėlių, areštuojami. Mes, Iranas, savo laiku priemėm 3 milijonus afganistaniečių dėl Afganistane vykusio karo mes suteikėm švietimą tiek afganistaniečių buvusių pas mus dabar grįžę dirba Afganistane. Tad e, dar kitas labai svarbus dalykas - užimtumas tai Iranas nenorėjo tiesiog kištis į Sirijos reikalus. Kita vertus, Sirijos e, vyriausybė, vadovybė prašė Irano padėti. Ir mes e, irgi kovojom, padėjom kovoti. Iranas nebūtų dalyvavęs e, šiame kare, tai būtų buvęs visiškas saugumo chaosas visame regione. Libijos padėtis. Ar ji patenkinama? Ne, nepatenkinama dėl NATO veiksmų, dėl NATO nepavykusių veiksmų. O Irake ISIS grupuotės buvo tiesiog nugalėtos ir mes tuo didžiuojamės. Jei ne, tai tada priešingų atvejų Libanas būtų buvęs, ISIS būtų eksportavęs e, armijas teroristų į Europą. Dabar jau septyneri metai, kaip vyksta krizė. Mes per tą laiką nemažai kalbėjome su įvairiomis Europos šalių delegacijomis. Aš pats, tiesiog, kad moteris ar vaikai prisijungtų Mm, prie ISIS valstybės, matom tokių dešimtis, tie žmonės sugrįžę į savo šalis, tai kas jie bus? Jie bus apmokyti teroristai. Mes palaikė yra baisinga jėga, nuožmi, pasiruošusi e, nužudyti bet ką ir todėl net O dabar yra tam tikrų atvejų, kai buvę teroristai tampa mm, kankiniais, bet iš tikrųjų jie mm, turbūt prisimenat, kad e, Briuselėje įvyko smurto, smurtinga demonstracija, kai vyksta ir panašiai vyksta ir Irane. Kasdien prieš mūsų konsultacinės asamblėjos pastatą susirinka dešimtis ir šimtai kitaip mąstančių, kurie išsako e, savo, e, kalba apie savo bėdas ir, bet ir tokiu atveju, ir jeigu dabar imamasi smurto veiksmų, tai policija, aišku, negali likti pasyvi. Taip yra Briuselėje, taip yra Irane, kai e, maištautojai užpuola karinius centrus, aišku, policija ar tie centrai turi reaguoti. Antai aš dabar ne per seniausia apsilankiau viename Bruselio kalėjime ir kalėjimo viršininkas man pasakė, kad yra tiek ir tiek kalinių sulaikytųjų, kurie e, gali būti išleisti į laisvę tam tikromis sąlygomis, tad tai yra demokratija. Jūs turit tam tikrų, kaip sakant, raudonųjų linijų, tokių linijų mes turim ir Irane. Šnipų klausimas. Turbūt jūs žinot, kad Irane mm, yra mm, nemažai iraniečių, kurie gyvena ir dirba Kanadoje, JAV, Europos e, valstybėse. Bet, e, bet e, jie išlaiko Irano pilietybę, nors tai prieštarauja mūsų konstitucijai, kuri e, numato, kad e, žmogus apsigyvenęs, kitoj, priemęs kitos šalies pilietybę, praranda automatiškai savo. Ir būna taip, kad antai tas e, pas, asmuo mm, Švedijoje gyvenančio iraniečių, tai jis dirbo universitete, jis buvo, turėjo aukštą išsilavinimą ir jis perdavė jautrę informaciją apie Irano branduolinės programas. Tad jis pateikė visus turimus failus, atskleidė visas paslaptis, tad um, aš tiek glaustai galėjau uh, pakalbėsiu draugiškai, palankiomis, draugiškomis mums e, valstybėmis kartu su JAV. Taip, mes delegacija ir tikimės, kad ateityje mūsų ryšiai tik glaudės. I... Ponu Muhamadi Buharamandi iš Irano parlamento ir ponu Šuštari, taip pat Irano parlamento atstovų ir E, ir Irano ambasadoriumi Europos Sąjungoje, ponu Malsalad. Kolegos turime iki pusės pirmos, galbūt suteikti žodį ir paskui mūsų svečiai. Visų pirma, pirmininkai pasisakys. Dar daugiau kolegų paprašė žodžio. Nekalbėkite ilgiau nei dvi minutės. Žinau, kad daugelis norite pasisakyti, bandau suteikti žodį visiems. Uh, Visų pirma, apie frakcijos vardu, ponas, ačiū pasisveikinti su išorės santykiu ir saugumo santykių institucijos atstovui vykusių diskusijų, taip pat išvakarėse delegacijos iš užsienio reikalų komiteto, kuri vyks į jūsų šalį. Kaip buvo pirmininkas paminėjo, daugelis šio parlamento narių manome, kad susitarimas dėl brandolinės Dabar dalinio klausimo su Iranu yra labai svarbus, labai svarbi priemonė, e, pagal kur, kur, kuriai gyvenant Atena gali tikrinti, ar Iranas vykdo visus prisimtus įsipareigojimus. Kaip buvo paminėta taip pat, šali, Iranas yra įsipareigojęs siekti žmo, tam tikros žmogaus teisų padėties, tai mums ypač rūpi. Gal galėtumėte papasakoti apie padėtį, apie e, dabartinę šalies padėtį nulėmusias priežastis, nes daug žmonių žuvo, nemažai kalinta ir, kaip žinote, nes valstijos dar kartą neseniai išsakė savo poziciją dėl brandolinės sutarties, taip pat dėl. E, Taip pat dėl balistinių raketų dislokacijos, taip pat dėl humanitarnės padėties Sirijoje. Mes norėtume, kad jūsų šalis vaidintų taikų stabilizuojantį vaidmenį regione ir norėtume išgirsti jų, jūsų įspūdžius, ponė pirmininkė, ką jūs manote apie žmogaus teisų padėtį jūsų šalyje, nes mus neramina mirties bausmės e, taikymas Irane. Todėl tikrai būtų įdomu išgirsti iš jūsų komentarus šiais klausimais. Ačiū ponė Salafranka, socdemų vardu ponas Fleckenstein. Pirmininkė, mėly kolegos, kurios vyks per mūsų vizitą Irane, tikiuosi, kad jas pratesime tuomet. Manau, kad momentas labai tinkamas visam. Tikosi to susitarimo, kuria pasitikėjimo atmosfera ir dabar mes turime net žmonės išsiskiria. Ir žinome, kad diskusijos yra prasmingos tik tai tada, kai jos vyk. Mums kelia susirūpinimą kai kurie klausimai. Mums rūpi jūsų vaidmuo regione, nes tik tai keli svarbus veikėjai dalyvauja šiuose procesuose ir mūsų nuomonė tai naudinga būtent jiems, kurie nenori taikaus sprendimo. Ne tik tai mus neramina ir kelia daugybę klausimų. Tai aktualu ir kitoms regiono valstybėms, ne tik jūsiškiai. Ir žinoma, Mes nesutinkame su Izraelio premjero pareiškimu dėl Izraelio teisės į egzistavimą. Žinoma, tuo negalima kvestionuoti. Žinoma, turėsime daug galimybių aptarti individualiai. Atsiras galimybė dar labiau suartėti. <clears throat> Ačiū, ponė Fleckenstein, toliau ponas Beldor. Toliau parlamente e, paminime holokaustą, e, dėl kurio žuvo tūkstančiai žmonių. Kaip jūs, kodėl jūs, kaip jūs galite paremti tuos, kurie neigia holokausto faktą? kad šalies jaunimas jūsų nepalaiko Toliau kalbėtojas Alde frakcijos vadus ponas Auštrevičius. Ačiū pirmininkė, Aisių pakomitečio narys. Iranas yra liūdnai pagarsėjęs dėl mirties bausmių vykdymo. Tai yra šalis, kurioje daugiausiai vykdoma mirties nuosprendžių pagal gyventojų skaičių. Pone Brūdži, kodėl reikia išlaikyti skaičiai asmenų, kuriems įvykdoma mirties bausmė yra tokia didelė. Rytoj Europa ir visas pasaulis pažymės holokaustą. Tai subingas nusikaltimas įvykdytas prieš kurį laiką. Žinome e, jo priežastis ir, ir pasiekmes paminėjimo dieną. Ar esate tam pasirengę? Ačiū, ponė Auštrevičiau. Toliau žodis poniai Sakorafai. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Pone pirmininkė, malonu Jūs pasveikinti mūsų komitete. Negryšiu prie sutarties dėl brandolinių klausimų. Ji jau išsamei aptarta. E, žinome, kad ji galioja, nors ir galbūt netobulai taikoma. Parlamentas nenori prisijungti prie žaidimo tų, kurie nori išnaudoti šią sutartį siek, siekdami savo uh, tikslų ir savo, įgyvendindama savo darbo tvarkės. Mes nepalaikome, nepalaikėme parlamento racijų. Kaip suprasti problemas, e, kurias išreiškė kurias bandė išreikšti Irano žmonės, didelė, didžiul, didžiulės minios išėjusios į gatves. Gal, užsienio agentų veikla siekiančių destabilizuoti šalį. Šiame kontekste, ypač kai vyksta didelės žmonių demonstracijos, noriu paklausti apie turkų klausimų. Nenoriu minėti Izraelio prezidento paskutinių pareiškimų dėl teroristinės veiklos. Kaip žinote, jie tušti. Uh, Žinome apie prezidento Trumpo sprendimą įkurti JAF ambasadą Jeruzalėje. Norėčiau žinoti prieš Izraelio ir Junktinių valstijų koaliciją. Ačiū. Toliau ponas Karveris, FDD frakcija. Ačiū pirminkė. Pana... Ačiū James Karverą. Antras pasakančiųjų raundas EPP vardu Elmar Brok atitinka reikalavimus, o Iranas tai daro ir tai yra patvirtinta. Brandolinių ginklų kiekį visame pasaulyje. Pažvelkime, kas vyksta Šiaurės Korejoje. Antra. Užimtos islamo valstybės. Reikia nepamiršti tų tarpininkų karų atsargiai, nes e, per jį sprendžiama tik dalis problemos. Kalba ne tik apie ir e, Izraelio valstybės e, priimtinumo klausimas. Tai yra Izraelio. Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu visų pirma padėkoti svečiams už tai, kad atvyko, pas mus ir suteikia galimybę aptarti padėtį Irane. E, Ta padarė jau komiteto pirmininkas, kad esame ryštingai, kad esame pasiryžę laikyti sustarimo su, su Iranu, siekti jo gyvendinimo. E, ir kaip neseniai plenarnėme posėdėje padėmant. Būtų naudingas ir Iranui, ir tarptautiniai bendruomeniai. Taip pat noriu pakalbėti apie pastarosius įvykius šalyje, kuriuos stebėjome su susidomėjimu ir, na, šiokiu tokiu nerimu, nes tai susijęs su žmogaus teisų padėtimi bei šalies stabilumu. Ir turiu to, kad. kad, kad, kad kariniai gvardijai leista vykdyti ekonominę veiklą. Dėl to buvo protestų. Taip pat priimtas įstatymas, specialus įstatymas dėl mirties bausmės taikymo prekyviams narkotikais. Daugybė jų, daugybė jų ta bausmė pritaikoma. Norėčiau priminti taip pat įsipareigojimą ir sieki sukurti regioninę tvarką, tvarką regione, tai yra bū, kaip mes to ir tikimės. Ačiū. Ačiū Jums už Jūsų na, žodžius. Neseniai benet tai kliūtis, bet. E, dar viena problema yra Hezbol, parama Hezbollah, bet Hezbollah problemą reikia išspręsti. Aš manau, kad per ilgesnį laikotarpį santykiai tarp ES ir Irano galėtų pagerėti. Hezbollah perspektyvos būtų apie. Kritiškai vertinu žmogaus padėtį ir laisvės yra ne. Reikėtų suvokti, kad tai atsiliepia santykiams tarpiausiai. Vertinant padėtį regione, sunku įsivaizduoti susitarimą prieš Iraną arba be Irano. Taip tas susitarimas privalomai turi būti kaip su krikščionišku Libanu. Jeigu, jo ne, jeigu nebūtų Hezbollah, e, tai e, ISIS karaliautų kaip su krikščionišku Libanu. Jeigu, jo ne, jeigu nebūtų Hezbollah, e, tai ISIS karaliautų parama Hafel Atalsato nusikalstamam režimui e, visiškai prieštarauja siekiui užtikrinti taiką. Ir, ir reikėtų ne paremti pilietinano kariuomenė buvo Bagdade, kito tarpu visa bendruomenė stebėjo tai, kas vyksta tik tai ir noriu priminti generalo Suleimano veiksmus ir Šatašabi sukarintų grupuočių veiksmus, kurie buvo labai svarbus. O padėties Jemene niekas ne, nieko nėra žinoma, visko, kas ten vyksta ir nėra, gal, ne, nereikėtų e, remti, neturėtų būti rem, remiamos tos grupuotės, kurios kursto karinius veiksmus ten. Tai yra Saudo Arabijos vykdoma uh, nusikalstamą politiką. Ačiū, ponia Nart. Paskutiniai trys kalbėtojai pagal mano sąrašą. Ponas Sadaktuson. Ačiū, pirmininkė. Pone Buružerdai. Kaip pirmininkas Makaristeris posėdžio pradžioje pasakė, šiame kotete mums tikrai labai e, nerima kelia įvykiai jūsų šalyje. Hezbollah ir Hamaso finansavimas prisideda prie nestabilumo ir polarizavimas regione ir iš tiesų kelia grėsmę ir Izraelio saugumui vienai vieninteliai demokratiniai valstybei, pos sąjungos yra jums labai svarbus. Norėčiau paklausti, kaip jūs reaguojate į ES išsakytus nerimo, nerimo žodžius ir kritiką dėl terorizmo finansavimo. Antra, jūs esate. <clears throat> Kaip mes žinome, per pastarąsias demonstracijas daugiau kaip e, 3700 žmonių buvo sulaikyta. Mes raginome paleisti visus įkalintus protestuotojų, kurie buvo nužudyti ir kankinant nuo sukilimo pradžios. Taigi klausimas toks, kiek esate jūs atsakingi už tai ir ką darote, kai, e, kad e, būtų reaguojama į reikalavimus paleisti tuos demonstruotojus. E, gerbiamas sveti, gerbiamas pirmininkė, aš manau, kad, kaip ir kiti kolegos, kad brandolinis susitarimas e, tai suteikia veikį, bet ir e, regioninį poveikį gali turėti toks mūsų bendradarbiavimo stiprinimas. Tai yra alternatyva situacijos blogėjimui su Šiaurės Korejai. Tai yra geriausias būdas sustabdyti branduolinio ginklo platinimą. Tačiau atsižvelgiant į šią galimybę, kaip Jūs vertinate mokėjimas. Antras, kaip jūs vertinate na, jūs savo santykius su Izraeliu ateityje? Ir taip pat jūsų būsimų santykius su Saudo Arabija. Nes e, Saudo Arabija Iranui taip pat reiškia tam tikrą stabilumo blogėjimą. Pirminkė, gerbiami Irano delegacijos nariai sveikė, kuri pasižymėjo laisvą mintimį, jūs atvykote. Atvykote iš savo šalies ir e, žinote savo poetų žodžius, taip pat jūs duotojus. Todėl aš norėčiau prisijungti prie kolegų ir per jūs paraginti Irano valdžią su įkalintais protestuotojais elgtis žmogiškai, juos paleisti ir nutraukti tolesnius persekiojimus. Salam aleikum. Pirmininkui, ponė pirmininkė, mes jums negalime dėl to, kad vertėjų darbas baigėsi. Galbūt per dešimt minučių galėtumėte atsakyti. Ir paskutinis mano klausimas būtų, ponia pirminkė, ar galėtumėte pakomentuoti kaltinimus dėl to, kad e, Irano šnipai domėjęs galimais teroristinio išpolio objektais Vokietijoje, pavyzdžiui, vaikų darželiais. Prašom ats atsakyti. E, Labai ačiū e, už visus klausimus, pasisakymus gerbėmiai komiteto nariai. Jeigu būčiau žinojęs, kad tiek e, klausimų bus pateikta, būčiau atėjęs anksčiau į posėdį, nes e, mes atstovaujam žmonėms, todėl tikrai labai, labai svarbu e, keistis nuomonėmis. Aš kalbėsiu trumpai, kadangi turiu tik tai mm, nedaug laiko. Ačiū už jūsų paramą dėl susitarimo branduoliniais klausimais. Buvo dar nemažai klausimų su tuo susijusių. Buvo nemažai klausimų apie manifestacijas, demonstracijas, apie Izraelį, apie žmogaus teisų klausimą. Tad aš nekartosiu tai, ką jau sakiau, galiau pateikti tą patį atsakymą, ką ir sakiau anksčiau. Mūsų Irano policija mm, paprastai be ginklų, e, kitaip negu JAF ar Kanadoje, e, antai Kanadoje e, Irano pilietis, pėstysis buvo nukautas kulka, bet pakartoju, mūsų policija nenešioja ginklo Tik tai ji suprantama saugo tvarką ir save per demonstracijas ir kartu e, policijos nemažai e, žmonių buvo sužeista, buvo jie mušami. Aš pateikiau pavyzdžių panašių iš Briuselio, Prancūzijos, JAV. Ir pakartoju, jeigu kas nors peržengia draudžiamas linijas, tai suprantama, reikia imtis atsakomųjų veiksmų. E, dabar, kiek žinau iš paskutinės informacijos, kad 18 e, kalėjimuose laikomų žmonių dabar neperseniausiai išleisti. Ir noriu pasakyti, kad mes neprieštaraujam protestams, e, Irano žmonės turi teisę protestuoti tik tai su sąlyga, e, kad jie nesimtų smurto veiksmų, padegtų banką ar imtųsi kitų smurto veiksmų. Dar vienas e, klausimas e, ir kovinių raketų klausimas. Tai suprantu, kad tas klausimas jums yra labai svarbus, bet mes neturim kitų ginklų išskyrus raketas. Uh, Aš jau minėjau pavyzdį e, karo, kai Sadamas Huseinas paleido e, raketas į mūsų teritoriją. Tad mes turim turėti pajėgumų e, apsisaugoti. Mes nekalbam apie masinio naikinimo ginklus, mes prieš juos. Tačiau tikrai reikėtų uh, E, teisingai vertinti padėtį, kad valstybė ir mes kartu turėtume turėti e, pajėgumų e, atgrasyti galimas, galimus išpolius. Antai, Saudo Arabija, kuri yra ne per toliausiai nuo mūsų, turi daugybę įvairiausių ginklų, kurių iš Kinijos nemažai prisipirko. Tad tokia yra padėtis ir aš bandau patikslinti, paaiškinti padėtį. Dabar, kai ponas Trumpas ne per seniausią lankėsi Saudo Arabijoje, tai po to apsilankimo daugybė ginklų už daugybę tūkstančių, šimtus tūkstančių e, milijonų dolerių buvo parduota. Tad mūsų ginklai, kuriuos mes turim, tai yra tikrai atgrasomoji priemonė dės, dėl nuolatinių išpolių prieš Iraną. Na, o kodėl dabar e, kalbama apie tiek daug susitarimų sudarytų ir tie susitarimai nepasiteisino, sakykime, Madrido susitarimas, bet ar dėl Irano veiksmų? Ne. O dėl sionistinio režimo, tai mes, jis mums nepriimtinas, kadangi tas režimas įsiveržė į kitų žmonių teritoriją, pavertė milijonus žmonių e, benamiais, jie ne, nesilaiko jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų, jie neleidžia žmonėms grįžti į jų gimtasias vietoves. Mes sakom, kad palestiniečiai patys turėtų surenkti referendumą, per kurį spręstų, kokį režimą turėti. Ir mes tada pritartume, priimtume palentiniečių sprendimus. Dabar tik 2 procentai Palestinos teritorijų priklauso palestiniečiams. Daugybė palestiniečių nebeturi savo žemių, jie laikomi kalėjimuose, jie žudomi. Be to, pasakysiu, kad lankiausi ir keliuose e, Libano teritorijose, kur, kurias užgrobęs yra Izraelis. O dabar sakoma, kad esą Iranas pažeidinėja žmogaus teisės, bet taip nėra. Mes turim religinių mažumų, Mes kartu turim žydų bendruomenę Irane. Pagal mūsų konstituciją e, toji, kaip ir kitos bendruomenės, kaip krikščionių bendruomenė gali turėti atstovų net mūsų parlamente. E, tokių atstovų turi krikščionis, turi e, armėnai. Tad yra numatyta tokia teisė pagal mūsų konstituciją, yra neveikia bažnyčios, kartu veikia žydų sinagogos, jos atstatomus ar statomus, už jas mokama, o dabar sakoma, kad mes negerbėm žmonių teisių, bet kita vertus, ar, ir moterų teisių, bet mes uh, Kartu turim moterų gydytojų, moterų piločių. O dabar pasižiūrėkite Saudo Arabiją, kuri dar prieš kurį laiką neleido moterims vairuoti automobilių. Tad galima palyginti šitą padėtį. Mes vadovavome sąžinę. Net jei ir netikim Mm, žmogaus teisėmis kaip religija, mes vis dėlto gerbėm žmogaus teisės. Tad jūs, Europos parlamento atstovai, kaipgi jūs galite taikstyti su dešimties, šimties tūkstančių žmonių nužudimu, kodėl netraukėt Saudo Arabijos į tarptautinį tribunolą už karo nusikaltimus dėl tam tikrų žmogaus teisų priežasčių, ar tai susiję su politiniais motyvais. Aš raginu, rimagi, raginu jūs e, žiūrėti į žmonės kaip į žmonės. Mūsų e, imamas, vienas garsus e, yra pasakęs tokią frazę, kad mes e, kaip Dievo tvariniai mes esam broliai ir mes kartu vadovaujamės sąžinę. Mes turėtume žmonės vertinti kaip žmonės. Jūs minėjot kalėjimus ir kalinius laikomis mūsų kalėjimuose. Mes kalbam apie narkotikų priekeivas kurie e, ketina e, vežti